Tačiau kaip tai realiai bus įgyvendinta praktikoje, mes pamatysime vėliau. Ačiū. Periname prie kito klausimo. Ribelinį pranešimas dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo taryba. Dabar žodis ponui Ribelinį. Minutėm. Ačiū pirmininkė. Alėja Akta Est. burtas mestas. Norėčiau savo kalbą pradėti nuo šios citatos. Būtent jie ja, noriu pradėti diskusiją apie tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ši diskusija yra labai svarbus momentas šios kadencijos parlamente. Mes turime galę kontroliuoti e, visas ES institucijas ir tos biudžetinės galios, kurias turi Europos parlamentas, reiškia ir parlamento politinius prioritetus. Ir jeigu tos galios būtų atimtos iš parlamento, tai prilygtų demokratijos e, principo atmetimui. Taigi tai, apie ką mes šiandien diskutuojame, tai nėra kažkokių privilegijų prašymas ir tai taip pat nėra politinių galių užgropimas, kaip atrodo tarybai. Tai nėra politinių galių atėmimas iš kažko kito. Tai tiesiog parlamento demokratinės ir netimamos teisės įtvirtinimas teisės stebėti, kaip ES institucijos naudoja lėšus, lėšas. Ir tai yra mūsų kaip biudžeto įvykdymo patvirtinimą teikiančios institucijos pripažinimas. Europos parlamentas yra institucija atstovaujanti Europos žmonėms. Šį vaidmenį patvirtino ir teisės tarnybos ir jis siejasi su dviem aspektais. Visų pirma, tai yra pirmoji, pirmasis atskaitomybės etapas, kai yra parengiamos ataskaitos, apie tai yra kalbama 319 sutarties straipsnėje, jame minimas komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ir kitas aspektas biudžeto nuomonę apie tai, kaip yra tvarkomos visų ES institucijų sąskaitos. Vis dėlto iki šiol mes dažnai būdavome nustumami į šoną, mūsų darbui labai kliudydavo tarybos nenoras bendradarbiauti, dažnai tas darbas apsiribodavo tik apsikeitimu dokumentais ir mūs, mes ne, buvome pripažįstami kaip biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija. Taigi mes turime galimybę reikšti neigiamą nuomonę apie biudžet, tarybos biudžeto įvykdymą. Turime galimybę atmesti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir manau, kad dabar jau galime kalbėti apie žmonių Europą. Esame įsitikinę, kad būtent Europa, skaičiuojanti tūkstančius metų civilizacijos, teikia viltį šiame labai komercializuotame pasaulyje, kuriame vyrauja globalizacija ir kurioje norima atsisakyti pagrindinių vertybių, priklausimo kažkam vertybių. Lisabono sutartis mums suteikė galimybių efektyviai dirbti ir nustatė mums labai griežtą užduoti vadovauti skaidrumo ir demokratijos principais. Tie principai labai svarbus Europai siekiant apginti savo piliečius. Ir būtent vadovaudomės šiais principais mes šiandien negalime pasakyti, kad tarybos darbas buvo patenkinamas. Mes esame įsitikinę, kad m, mm, taip teigiame dėl pagristų priežasčių ir nemanome, kad e, nebijome galimo susikirtimo su Europos teisingumo teismu, taip pat nebijome. Pirmininkė prašo užbaigti pasisakymą, nes kalbėtojas jau viršijo jam skirtą laiką. Kągi, užbaigsiu, kreipdamasis į parlamentą ir ragindamas jį balsuoti prieš biudžeto vykdymo patvirtinimą. Dėkuoju pranešėjui, dabar žodis komisijos nariui Dalinč. Dėkuoju, pane pirmininkė. Komisija atsižvelgs į parlamento rekomendaciją netvirtinti 2009 m. tarybos biudžetą įvykdymą. Komisija tai gali tik apgalėstauti, kad abi biudžeto institucijos nesugebėjo rasti sprendimo šiam ginčiui, kuris trunka jau trejus metus. Komisija tikisi, kad tarybos biudžeto patvirtinimo klausimas bus išspręstas greitai ir tai padės pagerinti ir institucijų tarpusavio bendradarbiavimą. Dėkoju, bus pasisakoma frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponia Greslė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, tarybos pirmininkė, puiku, kad atvykote, tikrai labai malonu, nes mūsų manimo labai svarbu kalbėtis tarpusavyje. Korpus dalykti, tai yra 34 parlamento klausimai, tai yra tie klausimai, kuriuos biudžeto komitetas uždavė tarybai dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo. Norėčiau priminti, kad parlamentas turi atsakyti virš dvi į daugiau nei 200 klausimų. Taigi, ir tarp tų klausimų, kuriuos uždavėms jums yra, pavyzdžiui, politinių, klaus, politinių išlaidų seimas su administraciniam išlaidom. Tačiau ateityje įsteigus, dabar jau įsteigus Europos išorės veiksmų tarnybą, galima bus rasti sprendimų, ypač jeigu bus rodoma geros valios. Ir dabar apeliuoju tarybos pirmininką, nes manau, kad nuo tada, e, kai, buvo, kai pirmavė, pirmininkavo Vengrija, dabar jau ir pirmininkaujant e, Lenkijai žengiama veikiau nei priekio atgal. Didžiausia pažanga buvo pasiekta pirmininkaujant Ispanijai. Na, mes kaip parlamentas, kaip biudžeto institucija negalime atsisakyti savo teisų, todėl priktinamai raginame, kad paklūstute mūsų sprendimui. Ir, ir aš manau, kad nepriimtina, jeigu E, tarnauti, ES tarnauti, priminės kažkokius sprendimus, kuriems turės paklusti parlamento nariai. Tikrai turėtume paieškoti geresnių sprendimų. Ponas Gairis, po SD frakcijos vardu, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas tarybos atstovė, tarybos biudžeto vykdymo klausimas. E, sprendžiamas jau keletą metų tarp parlamento ir tarybos. Ir taip kaip mes viską suprantame, procedūra išplaukia iš 319 straipsnio ir jis yra atitinkamai tvirtintas ir sutartyse, kur kalbama apie biudžeto patvirtinimą. Taryba vis dėlto mano, kad kadangi naudojasi taryba, komisijos operacija, investicinėmis lėšomis, todėl tarybos biudžetas buvo patvirtinas tvirtinant komisijos biudžeto įvykdinimą. Aš girdėjau įvairių argumentų ir nebūtinai jie visi tarpusavį darė. Mums svarbu yra tai, kad dabar taryba yra pasirengusi ne generalinių sekretorių atveju, kurie turi nepakankamai politinių įgaliojimų, o tikrų politinių lygių dabar pasirengęs dėrėtis. Ir apie tai buvo informuotas mūsų biudžeto komitetas ir todėl norėčiau padėkoti už tai tarybai. Manau, kad turėtume priimti šį siūlymą dėrėtis ir nusiųsti dėrybas labai aukšto rango asmenys. Neužbėkime už akių dėryboms, todėl pasiūliau mano frakcijai susilaikyti nuo savo pozicijos. Pane Pone Gairi, ar sutinkate atsakyti klausimą? Pone pirmininkė. Visi biudžeto komi kontrolės komitete sutarėme dėl to, kad tarybos biudžeto įvykdymas nebūtų patvirtintas ir norėčiau paklausti, ar socialdemokratų frakcija ir toliau laikosi šios nuomonės, nes nelabai aišku yra gandų, kad socialdemokratų frakcija yra nusprendusi pakeisti savo poziciją ir balsuoti už tarybos biudžeto įvykdymą vykdymo patvirtinimą. Jeigu taip, tai norėčiau sužinoti, dėl kokios priežasties socialdemokratų frakcija pakeitė savo nuomonę, nes iš tikrųjų yra gandų, kad tai susijęs su būsimu naujoju parlamento pirmininku. Tačiau norėčiau aiškus atsakymą iš pono Gairio. Na, mielai atsakysiu. Tai tiesiog gandai. Na, galėčiau, aišku, sakyti, nekomentuosi gandų, tiesiog išdėščiau frakcijos poziciją, kol kas susilaikyti ir manau, kad reikia suteikti galimybę dėrėtis tarybos lygių e, taip, kad e, nebūtų užbėgama už akių šiams darybams. Ponas Silakakis. Το Κοινοβούλιο ως το μόνο άμεσα Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija. Ir mes esame atsakingi už biudžeto įvykdymo patvirtinimą, bendro biudžeto. Tuo pat metu turime laikyti sutarčių, o jos reikalauja, kad mes gerbtumėm ir demokratiją bei savo piliečius. Turime užtikrinti, kad pinigai išleidžiami teisingai laikantis taisyklių. Tačiau jau kurį laiką parlamentas nekviečiamas aptarti biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Nebuvo kreiptasi į atitinkamą komitetą ir kol kas neatsakyta į mūsų klausimus. Tačiau aš manau, jog Europos piliečiai turi gauti informaciją apie tai, kaip yra panaudojamos jų kaip mokesčių mokėtojų lėšos. Taigi turime reikalauti informacijos, dėrėtis ir jeigu tos dėrybos bus nesėkmingos ir jei parlamento politinės nuomonės išsiskirs, tuomet tikrai turėsime didžiulių problemų. Bent jau kol kas atsidūrėme aklavietėje. Turime į procesą įtraukti visas suinteresuotas šalis, tačiau jei ir tai nepavyks, yra dar viena išeitis - kreiptis į teismą kad jis išaiškintų padėtį ir pateiktų mums savo nuomonę apie institucijų tinkamą funkcionavimą. Var ponas Černiecki vieną minutę. Pirmininkė, kolegos. Ponas Rivelinė labai puikiai viską apibendrino ir Man atrodo, kad ES yra tam tikrų problemų. Mes eh, kol kas dar tų problemų neišsprendėme. Akivaizdu, kad eh, ir vėl eh, kartojame tą, tą patį žaidimą, Tai yra žaidimą dėl pasitikėjimo, dėl kompetencijų, dėl funkcijų tarp komisijos, parlamento, tarybos. Tie, kas dirba jau ne pirmą kadenciją, žino, kad e, tai kartojasi kiekvienais metais, tai nėra nieko naujo ir akivaizdu, kad taryba kol kas nepripažįsta visų parlamento funkcijų. Nepamirškime, kad mes turime tam tikrų galių ir biudžeto kontrolės kontekste ir į tai reikia atsižvelgti. Kolega Stas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Kaip ir ponia Grėsler, aš irgi džiaugiuosi, kad diskusijose dalyvauja tarybos atstovas. Pasižiūrėjau į kalbėtojų sąrašą ir matau, kad jūsų ten nėra. O aš norėčiau, kad jūs diskusijos pabaigoje pasisakytumėt. Pirmininkė antraukia kalbėtų ir sako, ponas Tas, tarybos atstovas gaus galimybę pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Tačiau tai nepažymėta kalbėtojų sąraše. Na, bet šios dienos diskusijos nėra naujos, jos tęsiasi jau tris metus ir tai tikrai blogas ženklas. Mes ieškome sprendimo, tačiau kol kas nesėkmingai. Taryba panašu, kad nenori mokytis iš praeities, Buvo minėtas džentelmeniškas susitarimas, sudarytas dar prieš 40 metų. Galbūt šis susitarimas tikrai toks ir buvo, tačiau taryba tikrai nesielgia gerai ir gražiai. Ko mes norime? Priežiūros. Norime, kad tarybos darbas ir biudžetas būtų prižiūrimas taip pat kaip ir kitų institucijų. Ar tai yra per daug? Reikia stebėti, kaip yra leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Mūsų frakcija tikrai nepritars šiam biudžeto įvykdymui, nepatvirtins jo. Manome, kad ne viskas padaryta, kad užtikrintumėm, jog pinigai būtų naudojami teisingai. Tikrai mes jokių būdų nekaltiname tarybos sukčiavimu. Ne. Tiesiog reikia užtikrinti visišką demokratinę kontrolę turime atlikti visas numatytas funkcijas. Kol kas vienintelis atsakymas, kurį gavome, buvo Birželio mėnesio atsiųstas laiškas, kuriame buvo pateiktas sutarčių aiškinimas ir sakoma, kad jeigu jau patvirtinote komisijos biudžeto įvykdymą, reiškia, iš esmės patvirtinote visą biudžetą, tačiau taip tikrai negalima teikti tai visiškai prieštarauja daugiametiai praktikai. Jeigu laikysimės tokių interpretacijų, tai tuo met kils didžiulių problemų, nes daugiau niekas lik ir nebeturės atsiskaitinėti už išleidžiamus pinigus. Ačiū. Dėkoju. Žodis ponui Sondergaard. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir biudžeto kontrolės komitetui, nes jis suformulavo labai aiškiai ir vienareikšmę poziciją. Ir dabartinė padėtie mes negalime sutikti su tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimu. Padėtis nėra nauja. 2009 metais nusprendėme atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą iki rudens. Na, Ir po to biudžetas buvo patvirtintas, biudžeto vykdymas buvo patvirtintas dėl to, kad taryba įsipareigojo um, labiau bendradarbiauti, būti skaidresnė. Panašiai buvo ir 2010 metais, jau šiuo atveju yra kitaip, kaip girdėjome, taryba ir toliau vengia atsakyti mūsų klausimus. Taigi kilo klausimas, kaip galime patvirtinti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, jeigu negaudame atsakymų paprasčiausius klausimus. Tai tikrai neprimtina. Ir jeigu save gerbi, tikrai negali taiksyti su tokia padėtimi. Labai gaila, kad dauguma e, socialdemokratų frakcijos narių pakeitė savo nuomonę. Ir gaila, kad parlamentas e, biudžeto kontrolės komitete nėra toks jau solidarus, nes socialdemokratų partija, frakcija dabar yra gan izoliuota. Vis dėlto tikiuosi, kad parlamente atsiras dauguma, kad, kuri palaikys skaidrumo principą, kai kalbame apie tarybos biudžeto vykdymą. Patvirtinimas, kurį mes turėtumėm suteikti, patvirtina mokesčių mokėtojų išleistus pinigus, tačiau visa procedūra tampa tik tai pajokos objektu. Jau ne pirmi metai, kai e, dalis biudžeto, kuri yra komisijos atsakomybė, yra pilna klaidų, tačiau vis tiek siūloma tai patvirtinti. Buvo Taip pat pritarta ir policijos kolegijai 2009 metų išlaidoms, nors jos taip pat nebuvo tvarkingos. Man atrodo, kad galų gale reikia imtis veiksmų, kad atsirastų tvarka šiame parlamente. Kalbant apie tarybą, parlamentas atsisako tvirtinti biudžeto įvykdymą, nepaisant to, kad kritikos jų atveju tiek daug kaip kitos institucijos atveju nebuvo. Kodėlgi taip yra? Mano nuomonė tai yra politiniai žaidimai. Ir realybėje tai yra visiška nepagarba mokesčių mokėtojams, kuriems turime tarnauti. Dar daugiau nepagarbos yra rodoma ir šiam parlamentui. Iš esmės, tai yra interesų konfliktas. 2007, 2008 ir 2009 metų ataskaitos, kurias atliko šio parlamento vidaus auditas, rodo, kad ir šis parlamentas ne visiškai teisingai vykdė visas procedūras. Aš balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą komisijai, balsuosiu prieš tokio biudžeto e, įvykdymo patvirtinimą tarybai ir lygiai tai padarysiu ir kai balsuosime dėl mūsų pačių biudžeto. Ačiū, ponas Holmeier. Pone Holmeier. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Priešingai nei kiti prieš mane pasisakysi, norėčiau nuo pat pradžių pasakyti, kad, kad parlamento e, nuomonė e, nepatvirtinti biudžeto įvykdymo nereiškia, kad mes nepasitikime tarybą ir manome, kad ji neteisingai e, panaudo lėšas. Aš manau, kad taryba turėtų pamastyti apie tai, kad sustiprintas bendradarbiavimas tarp trijų institucijų, be kita ko ir tarp tarybos ir uh, parlamento, turėtų ger, didelių privalumų, pavyzdžiui, nekilnojimo turto atžvilgių. Uf, ir mokesčių mokėtojų, tai už tai mums būtų dėkingi, nes galėtume tokiu būdu elgtis nuosekliau, negu kad pavieniui. Lygiai taip pat yra ir su vertimu žodžiu. Aš manau, kad privalome bendradarbiauti, nes žmonės tikrai uh, nesupras, jeigu mes vieni kitiem kažėsime pagalius į ratus. Dėkoju, ponė Ajelas Ander, vieną mintę dėkoju, ponė Pirinkė. Mm Manau, kad iš tikrųjų piliečiai iš tikrųjų tikisi, kad um, mes bendradarbiautume ir kad mm, ieškutėtume bendrą sprendimą. Ir manau, kad sprendimas yra neteisingas ir ponia Revilinė pakeitimai yra nelabai tinkami ir tokiu būdu yra siūlymai yra prasesni socialdemokratų frakcijoje buvo išsamei aptartas šis klausimas ir norėjome, kad visais atvejais būtų skaidrumo ir atskaitimumo. Tačiau tas pasirinktas kelias yra netinkamas. Tai yra, kad taip, kaip siūlė ponas Gajer, kad jeigu dvi institucijos dėrėtųsi aukštų lygių, tai iš tikrųjų būtų tinkamiausias būdas ir tikrai parlamento nėra, nėra atskaitingi tarybos e, funkcionieriams. Na, Aš manau, kad turint galvoje institucijų svorį, reikėtų šiek tiek labiau suderinto sprendimo. Dabar vienam tepanui Ašvaf. Uh, I... Pirmininkė, norėčiau pateikti dvi pastabas. Pagal tarp institucinį susitarimą, kuris buvo sudarytas 2005 metais, taryba sudarė susitarimą su šiuo parlamentu. Ir yra nepriimtina tai dėl to, kad vis dar daugybė valstybių narių ignoruoja pagal tą sutarimą prisimtus įsipareigojimus. Ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai tikrai atėjo laikas joms suprasti, kad jos privalo siekti geresnio bendradarbiavimo su šiuo parlamentu. Taryba turi vykdyti savo įsipareigojimus. Antra. Norėčiau paprašyti komisijos ir tarybos suprasti, kad nuolatinės neigiamos pastabos, kurias teikia auditorumai, labai smarkiai kenkia ES įvaizdžiui plačiosios visuomenės akise. Nepakanka pateikti techninių paaiškinimų. Reikia aiškių veiksmų, nes taryba ir komisija turi teikti didesnį prioritetą e, nesąlygiškam patikinimui pasiekti. Ačiū dabar, ponia Makovei. Taryba tvirtina, kad parlamentas pabaigė biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, kai e, patvirtino biudžeto įvykdymą komisijos atžvilgiu. Aš su to nesutinku, nemanau, kad taryba ir toliau turėtų leisti lėšas be jokios priežiūros, tačiau tai ir toliau daroma. Tai yra neatsakinga, tai nėra geras skaidrumo ar atskaitomybės pavyzdys. Taip pat tai ypač negerai kilus šiai finansų kriziai ir pasitikėjimo kriziai. Dabar kiekvienas euras turi būti apskaitytas, turi būti didinamas skaidrumas ir atskaitomybė. Demokratiniuose režimuose parlamentai turi teisę e, tikrinti vykdomosios valdžios institucijas ir jų išlaidas. ES neturėtų nukrypti nuo šios praktikos ir dėl to aš visiškai pritariu pranešėjo pozicijai, kad nereikėtų patvirtinti biudžet, tarybo biudžetos, tarybos biudžeto įvykdymu. Ačiū, dabar žodis ponui Liberatski. Ačiū, pirmininkė. Ponas Gajer pristatė mūsų socialistų frakcijos poziciją. Biudžeto kontrolės komitetas taip pat vadovaujasi principu, kad reikia siekti pusiausviros tarp ES institucijų. Mes akcentuojame, kad finans, sprendžiant finansinius klausimus labai svarbu laikyti skaidrumo principo. Europos parlamentas atstovauja piliečiams. Dabar išgyvename labai svarbų istorinį momentą kiekvienas euras turi būti atskaitytas ir turi būti paaiškinta, kur išleidžiamas kiekvienas euras. Tačiau matome tarybos tendenciją nenoriai dalyvauti atvirame politinėme dialoge, priklausomai nuo politinės pakraipos. Manau, kad taryboje yra tam tikras narių dalis, dalis kuri nenori dalyvauti dialoge. Dabar spontaniški pasisakymai. Dabar ponia Flašikova Benova. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad be teisinių ir institucinių aspektų mūsų aptariami klausimai turi ir politinį atspalvį. Europos parlamentas turi teisę pasinaudoti savo galiomis. Mes šią progą ir pasinaudojome, nes taryba nesilaikė savo įsipareigojimų. Dabar tarp institucijų yra kilęs teisinis konfliktas. Tai yra tikrai negerai, galvojant apie Europos patikimumą ir Europos integraciją. Tikrai nepasieksime savo tikslų, jeigu dvi institucijos ginčysis dėl savo teisių. Manau, kad ES yra daug kitų problemų, kurias reikėtų spręsti drauge. Piliečiams mūsų ginčiai tikrai neįdomus. Piliečiai nori, kad būtų sprendžiamos jų problemos. Taigi turime baigti nagrinėti šį klausimą. Tarybos administracija turi mm, įgyvendinti savo atsakomybę Europos piliečių atžvilgių ir mes turime rasti sprendimą. Ačiū. Dabar vienai minutiai žodis suteikiamas ponui Belder. Ponui Malder. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad dėl Europos parlamento galių atsižvelgiant į sutartį neturėtų kilti abejonių. Būtent parlamentas tvirtina visų Europos institucijų biudžeto įvykdymą. Ir nesuprantu, kodėl ministrų tarybai turi būti daroma kokia nors išimtis. Manau, kad vienas iš sprendimų galėtų būti kreiptis į Europos teisingumo teismą, tačiau tai tikrai nebūtų idealus sprendimas. Norėčiau akcentuoti, kad parlamentas vis dar pasirengęs e, plėtoti dialogą ir norėčiau labai atvirai kreiptis į tarybą, paprašyti administracinių politinių lygių kalbėti su biudžeto kontrolės komitetu, spręsti, kaip e, baigti nagrinėti šį klausimą ir neatsisakyti atvykti pas mus. Jeigu taryba ir toliau atsisakys vykdyti dialogą su biudžeto kontrolės komitetu, tai nežinau, kaip išspręsime šią problemą. Ačiū. Dabar ponas Dali, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pasižymėjome šio parlamento pateiktas pastabas. Taip pat pasižymėjome ir raginimus institucijoms bendradarbiauti. Komisija norėtų akcentuoti šio klausimo politinį aspektą. Komisija mano, kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti, kad darbai galėtų sklandžiai vykti. Bet kuriuo atveju komisija ir toliau aktyviai dalyvaus šiame procese ir galiu jūs dar kartą patikinti, kad galite tikėtis, jog komisija bus aktyvi dialogo partnerė. Ačiū dabar žodis ponui Dominik, ministrų tarybos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Tarybos pozicija Europos parlamentui buvo pristatyta birželio 2 ir spalio 17 dienos laiškuose. Taryba laikosi nuomonės, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra baigėsi gegužės 10 dieną, kai buvo patvirtintas komisijos biudžeto įvykdymas. Mes žinome, kokia vyksta diskusija. Taryba Europos parlamentui yra pateikusi pasiūlymą tartis dėl naujo ilgalaikio Europos parlamento ir tarybos susitarimo dėl biudžeto įvykdymo tvirtinimo ir dėl dviejų biudžeto institucijų santykių. Tikiuosi, kad Europos parlamentas greitai apsispręs dėl naujo susitarimo dėrybų pradžios. Mes nesiūlome jokių sąlygų dėl to, kokia būti to susitarimo forma ir turinys. Vis dėlto labai norėtume, kad baigtųsi tas nesusipratimų tarp dviejų institucijų laikotarpis ir kad ateitų tas laikas, kai abi institucijos sklandžiai bendradarbiaus. Ačiū ir dabar diskusijai užbaigti dviem minutėms teiksiu žodį pranešėjui ponui Irvelinį. Jo. Dėkuoju, porne pirmininkė. Na, dabar norėčiau užduoti klausimą. Jeigu mūsų teisė yra tvirtinti ir netvirtinti tarybos biudžeto įvykdymą, tačiau šiuo atveju taryba visai nebendradarbiavo ir tarsi uh, darė prielaidą, kad tai yra savaime suprantamas dalykas, kad parlamentas patvirtins tarybos biudžeto įvykdymą, tai kokia čia mūsų teisė? Mes negalime sakyti, kad čia neįvyko kažkokio džentelmen turimo įvykdymas. Parlamentas priėmė sprendimą, parlamento nariai nesikį priėmė šį sprendimą ir dabar norėčiau apeliuoti ir kreiptis į tuos, kurie dar dvėjoja. Norėčiau paraginti, kad tikrai prisidėtumėte prie to tam, kad būtų gerbiamos parlamento teisės. Ir tikiuosi, kad ir taryba išgirs šį mūsų raginimą tam, kad taryba ateityje taip pat prisidėtų prie to, jog būtų tikras bendradarbiavimas tarp tarybos ir parlamento, nes parlamentas yra ta institucija, kuri yra atsakinga už piliečių teisų apsaugą tarybos lygių. Ir šiuo atveju m, mm, yra, kalbame apie politinį lygmenį, politinį sprendimą, politinį klausimą. Todėl kreipiuosi į visus su prašymu. Nepamirškite, tai nepatvirtinsime tarybos biudžeto įvykdymo ir paprašysiu kolegų prisidėti prie to, kad būtų gerbamas parlamento teisės ir būtų palaikytas sprendimas nepatvirtinti tarybos biudžeto įvykdymo. Dėkoju. Diskusijos baigtos ir balsavimai vyks 12.30. Kitas darbo atvarkės punktas yra klausimų komisijai valanda. Labai malonu pas mus matyti komisarus Barnie Dali ir Kraus. Konkreti tema klausimų komisijai.